Diamo inizio. George. Bene, buonas... Sveiki visi, prašau sėstis. Visų pirma, turėtumėm patvirtinti mūsų darbo tvarkę. Jeigu neturite pastabų, E, darbo atvarkės e, projektas laikomas patvirtintu. Antras darbo atvarkės e, punktas tai yra 27 kovo posėdžio protokolų patvirtinimas. Jeigu e, nesulauksime iš jūsų pastabų, laikysime m, praeitų posėdžio protokolus patvirtintais. Trečiasis darbo atvarkės punktas e, - pirmininko pranešimai. Gerbimi kolegos, aš norėčiau priminti, kad e, jūs, yra, e, jūs kviečiame e, dalyvauti diskusijose dėl kultūrinio paveldo išsaugojimo ir sodinimo teisių ateities. Šį renginį organizuoja ponė Jėglė ir šis renginys įvyks šioje salėje iš karto po Agri komiteto posėdžio. Renginys prasidės pusę septynių. Turiu priminti, kad šiandienos posėdis yra transliuojamas internete. Ketvirtas darbo tvarkės punktas. Visų pirma, gerbiami kolegos, aš norėčiau pasveikinti komisarą Daly, kuris atsakingas už vartotojų teisės bei sveikatos klausimus. Dėkoju, kad atvykote. Iš tiesų matome, kad yra parengta labai daug iniciatyvų, kurios yra susijusios su e, gyvūnų sveikata, su gyvūnų gerovė. Dėl tos priežasties norėčiau suteikti žodį komisarui. Vėliau suteiksime e, koordinatoriams, o vėliau visiems kitiems norintiems. Taigi, e, žodis komisarui daly, prašome. Thank you. Ačiū. Chairman. Ačiū pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Man labai malonu dalyvauti šiame komitete trečiajame struktūrinėme dialogę, man būnant komisaru atsakingu už vartotojų politiką ir sveikatos priežiūrą. Noriu pakalbėti apie dalykus, kurie labai įdomus šiam komitetui, dalykus, kurie yra aptariami, rengiami ateičiai ar e, traukia mūsų dėmesį ypač. Negaliu, aišku, aptarti visko, kas įdomu jūsų e, komitetui, bet turėsime tikriausiai daug galimybių aptarti tuos klausimus e, per klausimų ir atsakymų valandą. Pirmiausia, pradėsiu kalbėti apie gyvūnų gerovę, kur yra daug rūpimų klausimų. Kai dėl ES e, strategijos e, gyvūnų apsaugai 12-15 metais, aš džiaugiuosi parlamento indėliu į šią diskusiją ir laukiu, kol bus pabaigtas renktas pranešimas, kurį rengia ponia Polsip. Noriu patikinti gerbiamus parlamento narius, kad aš puikiai suprantu, jog reikia tinkamai įgyvendinti e, ES teisę gyvūnų gerovės priežiūros rytyje. Aš visiškai tam pritariu. Mes turime užtikrinti, kad įgyvendimas būtų platesnis ir geresnis prieš imantis kitų žingsnių. Žinoma, komisija puikiai supranta, kad yra galimybė kad gali būti, jog gamintojai e, gali patirti papildomas išlaidas, taikydami aukštesnius standartus. Tačiau jeigu norite, kad komisija siūlytų papildomas iniciatyvas, pavyzdžiui, transporto, e, naminių gyvūnėlių srityje, aš norėčiau, kad būtų taikomas visapusiškas požiūris, nustatant bendrą mechanizmą taikomą visiems gyvūnams E, kurie naudojami ekonominėje veikloje. Tačiau aš aišku pritariu, kad bendra, bendra teisė e, gyvūnų gerovė yra būtina. Pavyzdžiui, įsteigti referencinių tinklų tinklą, e, panaudoti parlamento bandomai projektą, dėl kurio komisija paskelbė pasiūlymus. Ir kai bus patvirtintas pranešimas, aš atsižvelgs į parlamento norus, kad būtų galima įgyvendinti e, subsidiarumo ir proporcingumo principus. E, gyvūnų gerovė transporto, met, transportavimo metu. Aš puikiai suprantu parlamento nuomonę, pavyzdžiui, dėl 8 valandų kelionės laiko, e, vežant gyvūnus skerdimui. Aš analizuoju gyvūnų vežimo priežastis. Europos Sąjungoje gyvūnai paprastai vežami iš uh, ūkininkavimo uh, regionų į uh, pramoninės sritis. Ir uh, norint uh, taikyti ekonominio masto uh, pranašumus, uh, reikėtų taikyti uh, priemonės, kurios leistų trumpesnius testumus uh, vežti gyvūnus. Uh, Ir reikia užtikrinti, kad, kad 60-70 procentų tų nuostatų būtų taikoma didžiausiams skerdykloms. E, didžiausia tokios tiekimo dauguma yra valstybės narėse, kur yra įsteigtos skerdyklos. Dabar nelaikas yra siūlyti kokius nors pakeitimus e, gyvūnų vežimo reglamente ir mes neplanuojame tokių veiksmų. Pagrindinis dėmesys e, daugiamai valstybių narių, e, suinteresuotams šalims ir komisijai pirmiausia yra užtikrinti tinkamą dabartinių teisės aktų įgyvendinimą. Nes kitaip mes galėtume fragmentuoti ar susilpninti mūsų teisės aktus. In focusing on how Kalbant apie tai, kaip pagerinti įgyvendinimą, ypač mes norėtume panalizuoti, kaip panaudoti dabartinę technologiją, kad pagerintume gyvūnų judėjimo kontrolę. Toliau direktyvos dėl keulio apsaugos gyvendinimas. Ta pačia tema noriu paminėti direktyvos dėl keulio apsaugos klausimą. Dėl ko gali atsirasti gerti situacija palygintina su vištų dėdeklių direktyvos e, klausimais. Iš pradžių e, buvo patvirtintas tarybos 2001 e, metų draudimas 12 metų, nu, numatant 12 metų perinamą laikotarpį prie naujosios komunikavimo sistemos. Gavus informaciją iš valstybių narių, tik 16 valstybių narių numato iki galo vykdyti šios reikalavimus iki 13 metų sausio pirmos dienos. Komisijos pozicija yra aiškiai ir tvirta. Visiškas direktyvos vykdymas yra būtinas iki numatyto termino. Aš e, tai neseniai pasakiau taryboje ir e, balandžio 26 dieną, o komisija be abejonės pradės pažydimo procedūras, jeigu atsirastų e, atveju, kuomet reikalavimai nevykdomi. Toliau, gyvūnų sektoriuje aš džiaugiuosi parlamento pozityvę reakciją į komisijos pasiūlymą e, savanoriškai įvesti elektroninę e, galvijų identifikavimo sistemą. E, šie pasiūlymai ne tik sustiprins maisto saugos ir gyvūnų sveikatos standartus, bet taip pat ir palengvins gyvenimą ūkininkams ir kitiems. Dabartiniai ES zootechnikos teisės aktai dėl e, gyvūnų auginimo ir genetinės medžiagos panaudojimo tinkamai pasinaudojo bėgant laikui. Tačiau visą tai reikia sudarinti su Lisbono sutartimi ir tai yra galimybė 11 vertikalių teisinių tekstų paversti vienu suderintų, suprastintų reglamentu. Ir pasiūlymas, tikiuosi bus, kuris tikiuosi bus patvirtinęs po vasaros, būtent sieks būtent šito. Tai yra toliau e, skatinti geros genetinės kokybės gyvūnų e, auginimą, išsaugant genetinę įvairovę ir apsaugant e, aukštos kokybės produktus. Vėliausiai iki metų pabaigos komisija tikisi patvirtinti keturių pasiūlymų paketą, apimantį naujus gyvūnų ir augalų sveikatos įstatymus, kartu peržiūrėti reprodukcinės medžiagos teisės aktus ir oficialios kontrolės reglamentą. Iš eilės apie visus na, pakalbėsiu dabar atskirai. Gyvūnų sveikatos teisė. Pasiūlymas patvirtinti naujus gyvūnų teisės įstatymus, įgyvendinant e, principą prevencija yra geriau negu gydimas siekiant sumažinti ekonominę žalą nuo e, lygų protrukių. Tai būtų supaprastinta, integruota ir padaryta lankstesnė visa gyvūnų e, sveikatos teisė, pridarinant ją prie Lisabono sutarties. Parengiamasis darbas e, susilaukė plačios paramos iš valstybių narių ekspertų ir kitų suinteresuotų pusių. E, augalų sveikata Naujo pasiūlymo dėl e, augalų sveikatos tikslas būtų apsaugoti ES nuo naujų parazitų, modernizuoti ir suderinti dabartinį režimą. Globalizacija, klimato kaita ir e, vis didėjančios grėsmės Europos e, kultūroms, augalams ir gamtai. Anksti nustačius na, parazitų grėsmę galima sutaupyti ir išvengti pesticidų naudojimo Naujoji teisė taip pat papildytų bioįvairovės strategiją dėl svetimų rušių. Lygiai grečiai mes peržiūrėme ir augalų reprodukcinės medžiagos teisės aktus. Jo, to tikslai yra supaprastinti ir sudaryti 12, 12 direktyvų, jas paversti vienu teisės aktu ir sumaž, sumažinti gyvenimo administracinę naštą. Pagal naujosius, naują teisės aktą e, rušių registras būtų e, kontroliuojamas ar koordinuojamas, kad būtų galima sukurti atsparias rušis Europo, prekybai Europos Sąjungoje. Na ir pagaliau šiame pakete peržiūrima oficiali kontrolė, siekiant supaprastinti dabartinės taisyklės ir konsoliduoti dabartinį požiūrį. Ši peržiūra analizuos e, inspektavimo mokesčio, e, veterinarinių vaistų e, likučių kontrolę ir importo kontrolės aspektus. Taip pat bus padaryti pakeitimai, kurie prisidėtų prie gyvūnų, augalų, sveikatos ir sėklų tikrinimo. Tuo pat metu hygienos paketo peržiūra pradėta 2006 metais leis pateikti pasiūlymus su atitinkamu poveikio vertinimu. Pasiūlymų bus siekiama pakoreguoti įvairias sritis, kad būtų galima konsoliduoti jų įgyvendinimą, e, skaitant supaprastinimą, patikslinimą ir administracinės naštos mažinimą, nepakirtant pagrindinių paketo tikslų. Taip pat e, hygienos teisės aktus būtų galima suderinti su Lisabono sutartimi. Kita komisijos iniciatyva yra pasiūlymas dėl GMO e, kultivavimo, kas suteiktų valstybėms narėms galimybę pasisakyti, ar jos nori ar nenori leisti GMO auginimą savo teritorijose. Pasiūlymas pasiekė lemiamą etapą ir aš tikiuosi, kad bus pasiektas politinis susitarimas e, aplinkosaugos taryboje birželio mėnesį. Tikiuosi, kad parlamentas ir komisija išlaikys konstruktyvų, vaisingą bendradarbiavimą ir e, šių dokumentų srityje ir toliau gerai bendradarbiaus, kad pasiektų pozityvių rezultatų dėrybose su taryba antrojų skaitimų. Toliau, kitas, e, kitas rytis, kuri pasirodė problematiškesnė, e, prisiminsite, kad mums nepavyko susidarėti praėjusiais metais dėl naujų maisto produktų o klonavimas buvo tas veiksnys, kuris išskyrė mūsų pozicijas. Kaip žinote, komisija dabar atskyrė klonavimo klausimą nuo kitų klausimų ir pateiks atskirą pasiūlymą dėl klonavimo iki 13 metų pradžios. Aš tikiuosi jūsų paramos ir dalyvavimo, siekiant patvirtinti mūsų pasiūlymus dėl klonavimo ir kitą pasiūlymą dėl naujų maisto produktų iki parlamento kadencijos pabaigos. Na, aš trumpai supažinau jūs su situacija pagrindinių klausimų srityje, dėl kurių pasiūlymų tikimasi kitais metais arba kurie dabar pritraukia daugiausia dėmesio. Aš tikiu, kad jūs vaidinsite svarbu vaidmenį užtikrinant, kad institucijų darbas e, būtų naudingas pirmiausia vartotojams. Todėl aš artimai su jumis ketinu bendradarbiauti, siekiant, kad mūsų veiksmai kartu užtikrintų geresnį gyvenimą mūsų piliečiams. Na, dabar norėčiau išgirsti komiteto narių nuomonės ir pasistengsiu atsakyti į visus jūsų klausimus. Labai ačiū. Grazie. Ačiū. Ačiū komisarui. O dabar pradėkime mūsų diskusijas. Taigi pradėsime nuo koordinatorių. Yra labai daug norinčių kalbėti, todėl reikėtų dabar e, laikytis nustatytų laikų terminų. Alderdes. Ja, dank, Herr Vorsitzender, und herzlichen Dank, Herr Kom Ačiū. Dėkoju komisarui. Taip pat norėčiau padėkoti ir pirmininkui bei komisarui, kad radote laiko susitikti su Agri komiteto nariais. Norėčiau padėkoti Jums EPP frakcijos vardu už bendradarbiavimą na, komisijo visą laiką, komisaras visą laiką greitai pateikdavo atsakymus į mūsų užduotus klausimus, o to negalima pasakyti apie visus komisijos e, generalinius direktoratus. Taigi nesileisiu į diskusijas dėl visų klausimų, kuriuos jūs įvardinote savo e, prezentacijos metu, bet norėčiau pakalbėti apie vieną klausimą, kuris aktualus e, mano regionui. Aš esu kilęs iš Bavarijos. E, tai yra regionas, kuriame labai daug ežerų. Ir tuose ežeruose yra auginami karpiai. Tačiau na, dabar mes susidūrėme su tokia problema, kad po regioną pa, yra pasklidęs virusas, žuvų virusas. Ir dėl tos priežasties žmonės, kurie užsiema e, žuvų auginimu e, tvenkiniuose, turi tiesiog nutraukti savo veiklą. Taigi aš norėčiau, kad komisaras e, atkreiptų dėmesį į susidariusią situaciją. Nors žuvų virusas galbūt ir netiesiogiai įtakoja žmogaus sveikatą, tačiau dėja kol kas priemonių, efektyvių priemonių kovoti su šiuo virusu neįmanoma. O mes norėtumėm, kad iš tiesų būtų imtasi kažkokiu priemoniu, kad žuvų augintojai e, ne, galėtų tęsti savo veiklą ir nebūtų priversti jos nutraukti. Toliau kitas dalykas. Labai daug skirdyklų yra uždaroma, vadovaujantis ES taisyklėmis. O mes turime užtikrinti, kad e, mažos skirdyklos galėtų tęsti savo veiklą. Nes jeigu pastarosios bus e, uždaromos, tai reikštų, kad gyvulius reikės pervežti į kitas skerdyklas ir transportavimo e, atstumai bei laikas bus e, labai didelis. Yra jau dabar regionų, kuriuose iš vis nebėra e, skerdyklų ir dėl tos priežasties tai kelia labai daug problemų. Taigi, komisarė, reikia dėti pastangas, kad mažos skerdyklos galėtų ir toliau dirbti. Tai yra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 artimiausiams metams, kurie yra aktualūs ir mums. Mes iš tiesų laukėsime e, jūsų pristatytų teisėkuros pasiūlymų, ypač e, tų, kurie yra susijęs su augalų sveikata. E, matome, kokios grėsmės kyla ES, jos mus iš tiesų na, mus neramina, kadangi dėl šių grėsmių e, mažėja mūsų konkurencingumas. Aišku, komisaras greičiausiai šiandien negalės pristatyti e, tų būsimų teisės aktų turinio. Tiesiog norėčiau pasakyti, kad mums labai įdomu pamatyti e, tuos teisės aktus, jų projektus, kuo galima greičiau. Toliau dar poras klausimų dėl genetiškai e, modifikuotų organizmų. Mes gavome informaciją iš kai kurių importuotojų. Jie sako, kad e, Rotterdamo jūrų uoste sunku e, atpažinti. E, produktus, ar jie yra skirti e, žmonėms ar gyvuliams. Taigi norėčiau sužinoti, kad komisija šiuo klausimu pasidomėtų. Taip pat norėtumėm sužinoti, ar turite kažkokių planų e, dėl genetiškai modifikuotų organizmų. Toliau dėl tabako. E, visi sako, kad e, tabakas yra žalingas sveikatai. Taigi norėtumėm sužinoti, ar komisija ketina peržiūrėti direktyvą reglamentuojančią tabako produktus. Komisarė, dar turiu visą eilę klausimų, kuriuos norėčiau Jums užduoti, tačiau apsiribosiu tik tai šiais. Dėkuoju. Grazie, Luis. Ačiū, Luiza. Dabar žodis e, Džordžui, po to uh, kitiems kolegams. Aš labai nuoširdžiai taip pat norėčiau pasveikinti komisarą, e, padėkoti, kad jūs taip gerai dirba su mūsų komitetu. Mes vertiname tokį jo požiūrį. E, norėčiau sureaguoti į kai kuriuos jūsų paminėtus dalykus ir gal kai ką pasiaiškinti. Pirmiausia, dėl gyvūnų gerovės strategijos. Aš visiškai pritariu Jums, kad e, reikalavimų gyvenimas yra svarbiausias dalykas. Mums e, nebereikia daugiau teisės aktų, bet reikia, kad teisės aktai būtų gerai įgyvendinami visoje Europos Sąjungoje. Ir mes Jūs šiuo požiūriu tikrai remiame. Jūs taip pat e, paminėjote tai, kam aš labai pritariu, būtent e, tai, kad svarbiausia dabar galiojančius teisės aktus įgyventinti. E, Škotijoje tai reiškia, kad yra daug u, ūkininkų, kurie negali, e, negalės e, pristatyti savo gyvulių į skerdiklas, jeigu bus išlai įvesti nauji reikalavimai dėl atstovų lankstumo, taip pat e, nėra jokių mokslinių e, įrodymų, kad reikia keisti kažką, paprasčiausiai iš lubų viskas e, nurašyta. 16 valstybių narių iki metų pabaigos visiškai laikysis. Visiškai laikysis reikalavimų, bet e, E, kaip dėl e, valstybių narių, kurios e, nevykdys reikalavimų, ar jos bus paduotos į teismą, o galbūt sieksite dirbti su Europos parlamento nariais ar su prekybininkais, kad būtų galima išsiaiškinti, kokios yra priežastys taisyklių nesilaikymo ir galbūt uh, E, mažmeninkai galėtų padaryti tam tikrą spaudimą. Aš mielai paremčiau bet kokią jūsų iniciatyvą, kuri įtrauktų ir prekybininkus dėl, m, mm, turiu galvoje, e, keulienos e, standartų įtvirtinimą ir tam tikrų terminų laikymasi dėl kiaušinių. Aš norėčiau paklausti, ar jūs galite pasakyti, kada įsivaizduojat, kad visos valstybės narės jau laikysis nustatytų reikalavimų. Galiausiai du paskutiniai jūsų paminėti dalykai. Jūs kalbėjote, kad ieškosite politinio sutarimo dėl GMO kultivavimo, kad birželį taryba tai svarstys. Norėčiau dar paklausti, koks bus tvarkaraštis E, šiam e, teisės aktui, kada jis bus patvirtintas jūsų nuomonė ir kada gyvenintas. Toliau dėl e, naujų maisto produktų, vėlgi kokia būtų jūsų prognozė dėl tvarkaraščio, kada įsivaizduojat, ar iki šio, šios kadencijos pabaigos 14 metų atkeliaus teisės akto projektas šioje srityje į parlamentą. Ačiū. Ačiū. E, Džimas Nikolson, prašom. Uh, thank you very much, uh, Chairman. Can I also add uh, my words of welcome? Labai ačiū pirmininkė. Taip pat norėčiau padėkoti komisarui, kad atvyko pas mus. Jūs labai aiškiai sakėte, kad bus pokyčių, paaiškinote, ką rengėte. Jūsų sritis yra labai plati. Noriu pasakyti, kad visiškai pritariu Džordžiui Lajonui E, yra tik tai kai kas labai pasirinktinai nustatyta. Mes turime labai turėti rimtą pagrindą, jeigu norime dėkti kažkas naujas taisyklės, turime galvoti apie mechanizmą, kuris leis mums užtikrinti tikrai reikalingą gerovę gyvūnams, bet viskas turi pagry, būti pagrysta um, mokslininkų išvadomis. Visi žinome apie tą 16 valstybių narių, kurios e, tikisi, kad vykdys reikalavimus dėl e, keulių. Ir e, Ne viskas kol kas yra aišku. Mes žinome, kad e, laikomasi požiūrio dėl e, gyvūnų sveikatos, bet reikia, kad užtikri, reikia užtikrinti, kad gyvūnams, kurie auginami maistui, būtų taikomi aukštesni standartai. Vyriausybės e, dėl to balsavo, bet dabar kaltiname Europą už tuos pasiūlymus. Reikia, kad pagaliau veiktų tie e, teisės aktai, kurie yra priimti. Mums nebereikia papildomų teisės aktų. Ir tai yra jūsų didžiausias uždavinys ir iššūkis. Ir mūsų dabar e, taupimo laikais vyriausybėms labai sunku rasti papildomų lėšų ūkininkams dar sunkiau, kad įvykdytų reikalavimus. Mes tikrai dėl to turime labai atsargeltis, kad tik teisingai e, priimtume tik teisingus sprendimus. E, dėl Kapulos Santos klausimo dėl GMO bus rengiama e, rezoliucija. E, yra dabar nuogastavimų dėl importo tokių produktų ES. Bijomasi juos importuoti, kadangi gali būti paprasčiausiai neleistas krovinys. Mes turime imtis kažkokių priemonių ir nebegalime kenkti savo, primdami atitinkamus teisės aktus, kurių negalime gyvendinti. Ačiū Džimai. Martinui dabar žodis, po to Anijui. Labai ačiū, komisarė. Pirmiausiai dėkoju, kad atvykote pas mus. E, Pratesiu Džimono Nikolsono mintį. E, e, nulinė tolerancija GMO importui. Buvo apie tai paskelbta ir mums labai didelį susirūpinimą kelia, kaip viskas tikrai bus. Nes e, gali būti, kad e, neleistinos prekė, pro, neleistini produktai paklius Europos Sąjungą. Gal mums daugiau galėtumėte apie tai pasakyti, kada priemonės turėtų įsigalioti ir kas atsitiks, kai jau jos pradės veikti. Kitas pastebėjimas. E, Nulinė tolerancija e, sėkloms. E, noriu paklausti, ar nekils didelis pasipriešinimas iš žmonių. Žiūrėkime į pastarųjų metų statistiką. Buvo pasakyta, kad Danijai pirmininkaujant tikimasi, jog bus priimtas sprendimas dėl e, GMO teisės aktų e, pakeitimo, bet e, Danijos pasiūlymas visiškai netinka parlamento daugumos nuomonės. Taigi, kiek jūs bandysite ginti parlamento poziciją? Ir kiek bus taikomas taip pat žemės ūkė nuotolio taisyklės Danija Mm, kaip ir minėjote, šalis į tuos dalykus kol kas neatsižvelgia. Nauji maisto produktai, jeigu yra rengiamas naujas pasiūlymas dėl klonavimo ir tai bus atskirai nuo e, naujoviškų maisto produktų, kaip tada e, bus atsižvelgta į parlamento pageidavimus? Nemanau, kad galime e, dar kartą diskutuoti, neprimdami jokio sprendimo tai paprasčiausiai reikš, kad mes nenustatysime importo režimo palikuonims. Ar jūs naudositės senų, senomis gairėmis, ar mums suteiksite ką nors naujo šioje srityje? Toliau antibiotikų naudojimas e, žemdirbį ūkininkavime. Aš nežinau, ar matėte e, Vokietijoje atlikto tyrimo rezultatus. E, buvo nustatyta, kad 90 procentų gyvūnų du kart per metus gauna antibiotikų. Ir klausimas yra toks, ar tai nėra neleistinas antibiotikų naudojimas masiniu lygmeniu. Ar ketinate į tai įsigilinti, nes tai vyksta visą laiką ir reikia galvoti apie ateities, apie ateitį. Prieš pusę metų aš tuos klausimus kėliau savo laiške, bet kol kas atsakymo negavau. Ir paskutinis dalykas - augalų apsauga ir sveikata. Jūs sakėte, kad dėl uh, augalų veislių jūs uh, galvojate apie didesnį atsparumą, bet yra tam tikrų pavojų, nes mes prarandame e, augalų įvairias rūšis, Ką ketinate daryti, kad būtų užtikrinta genetinė augalų įvairovė? Ačiū dabar žodis agnių. E, tada suteiksime žodį komisariai, o toliau kitiems norintiems pasisakyti. Komisarė, turbūt suprasite, jeigu pirmiausia nesveikinsiu jūsų. Na, tai sunku padaryti kiekvieno komisaro atžvilgių, nieko asmeniško. Pirmiausia, kalbėsiu apie 27 valstybės narės, iš kurių tik 16 sako, kad laikysis reikalavimų iki numatyto termino. Komisija turėtų pateikti atsakymą, kiek gamintojų laikysis reikalavimų metę tą darbą, nes tie reikalavimai iš tikrųjų turi didelį poveikį gamybos lygiui. Taip pat e, e, noriu paklausti, galbūt kai kurios šalis komisijai sako, ką jį nori girdėti dėl likusių 11. Galbūt gėdinga, kad jos net nebando laikytis tų reikalavimų ir kaip galima laik, tikėtis, kad tuomet Britų ūkininkai, kurie laikosi reikalavimai, konkuruos rinkoje. Gali būti, kad mes pradėsime importuoti keulieną pagaminta laikantis kur kas žemesnių e, standartų, nes kliūtis galim lengvai apeiti. Dabar e, Ispanija e, importuoja narvuose laikomas vištas iš Meksikos ir laisvai apeina visus, visas kliūtis. Mano nuomonė, yra pakankamai teisės aktų, tiesiog reikia juos įgyvendinti. Norėčiau uh, dar kreiptis į Martiną Hauslingą. Jis sako, kad veislės e, nyksta. Ne, Martinai, niekas nenyksta. Aš galiu e, patikinti, kad augintojai visą laiką išlaiko savo e, rušius ir veislės, nes niekad nežino, kada kas gali kaip nors pasikeisti. Ačiū Agniu, dabar norėčiau suteikti žodį komisarui, kad jis sureaguotų į e, koordinatorių pastabas. Prašome žodis komisarui. Labai ačiū. Pasistengsiu pakalbėti apie visus užduotus klausimus. Pirmiausia, ponui Desui atsakysiu dėl herp, herpeso viruso karpių tvenkiniuose jūsų regione. Šis klausimas dėl tokių lygų šiuo metu yra peržiūrimas gyvūnų sveikatos teisės kontekste ir šie klausimai bus peržiūrėti. Dėl skerdyklų, kurios yra uždarinėjamos, aš vis, visiškai pritariu. Kuo daugiau e, bus uždaryta skerdyklų, tuo toliau reikės vežti gyvūnus. Tačiau reikia taip pat suprasti, kad nors Europa ir Europos reglamentai yra daugiausia, apskritai yra kaltinami dėl tokių pasakmių, yra pakankamai e, lankstumo pagal tuos reglamentus dėl hygienijos priemonių, kurių galima imtis valstybės narėse. Vienintelis dalykas yra tai, kad valstybės narės netaiko to, tų lankstumo mechanizmų, kurie yra reglamentuose. Ir po to sakoma, kad e, Europa kalta e, dėl visų pasiekmių. Taigi visų pirma, mes turime aiškinti kad parlamentas ir taryba ir komisija, kurdami teisės aktus, yra jautriai žiūri į visus mažesnių skardyklų poreikius. Pavyzdžiui, pastaruoju metu lankiausi konferencijos su kolega Čiolosu, konferencijoje dėl lietai gaminamų maisto produktų. Ir buvo keliamas klausimas dėl ūkininkų Austrijos kalnuose kurie norėtų parduoti maisto produktus iš, pagamintus iš gyvulių, kuriuos jie augina patys. Faktas yra tai, kad e, yra pakankamai lakstumo, kad tai būtų galima padaryti. Ir žinoma, hygienos ir sveikatos e, klausimai turi būti svarbiausi. Tačiau e, galim būti įvairių taisyklių taikytinų įvairiomis skirtingomis aplinkybėmis. Luisui, dėl pasiūlymo turinio. Žinoma, kol kas detaliai apie tai negalime kalbėti, nes dauguma jų yra lengiama, rengiama e, ir organizuojamas e, poveikio vertinimas, tačiau galiu pažadėti, kad sustiksiu su visais, kas e, domisi bet kurio pasiūlymu ir galėsime aptarsi, aptarti tuos pasiūlymus prieš juos užbaigiant renkti. Ir galėtume pasinaudoti jūsų indėlių prieš baigiant juos renkti galbūt ne visą laiką sutarsime dėl visko, bet mes galime tai aptarti. Ir aš tikrai įdėmiai klausysios jūsų pasiūlymų. Dėl GMO, ką minėjo ne vienas iš jūsų, ypač GMO mažo lygio naudojimo Europoje. Mes pakeitėme matavimo taisyklės prieš keletą mėnesių taikomas e, pašarų importui į Europą. Tos taisyklės jau galioja keletą mėnesių. Na, o dabar mes analizuojama, kokios yra pasiekmes ar problemos kilusios e, šiame procese. Atrodo, kad viskas pavyko gana sėkmingai ir turiu priminti visiems, kad me, matavimo mechanizmo pakeitimas buvo patvirtintas tiek tarybos, tiek parlamento. Na ir dabar mes svarstome, ar išplėsti šį mechanizmą maisto produktams. Techniškai mes laikomės nulinės tolerancijos e, kriterijaus, tačiau e, naudojame naujus mechanizmus, kaip išmatuoti tą nulį praktiškai ir nuosekliai. Kol kas apie sieklas e, šią kryptimį nieko nesvarstome. Turėsime dar žengti tolesnius žingsnius, e, galbūt e, nuo pašarų, perinant prie maisto tokio mechanizmo naudojimo dėl tabako. Taip, mes siūlome peržiūrėti tabako direktyvą ir iš turėdamas ant galvos sveikatos e, apsaugos kepurę, kas yra ypač svarbu, tai tabakas yra pagrindinis žudikas mūsų visuomenėje. Tačiau norėčiau nuraminti jūs dėl vieno. E, vienas iš klaus, klausimų, kuriuos vartimo yra e, kvapai ir priedai. Tačiau mes norime imtis veiksmų vien tik tai dėl kvapų apibūdinimo. O kiti ingredientai, kurie reikalingi na, pagerinti Europoje užaugintą tabaką, kad jis galėtų konkuruoti rinkoje, tai tam poveikio čia nebus. Ir kai užbaigsime procesą, kuris yra gana ilgas, traukiantis ir poveikio vertinimą, tuomet vėl susitiksime su jumis ir galėsime aptarti e, visas problemas. Tačiau, kiek aš žinau, mūsų pasiūlymai neturės poveikio žemės ūkio sektoriui, auginančiam tabaką. Išskyrus, e, tikiuosi, mažinant nebent e, vartojimą. Bet tai juk yra, yra mūsų tikrasis tikslas. Dėl gyvūnų gerovės, ponui Lainui atsakysiu. Aš visiškai pritariu. Daugelis iš jūsų apie tai kalbėjo. Turime uh, susitelkti ties reikalavimų gyvendinimu. O dėl mokslinio pagrindo, na, kitą savaitę manau, kad gausiu milijoną parašų dėl 8 valandų e, gyvulių vežimo laiko. Aš suprantu rūpimas problemas, suprantu, kad galima piknaudžiauti, tačiau mes visi kartu turime kovoti su piknaudžiavimu O kaip aš sakiau savo pasisakymą iš pradžių, pirmiausia, mes turėtume aiškintis, kaip geriausiai įgyvendinti reikalavimus dėl transportavimo. E, turint reglamentus ir dabartinę technologiją, tai iš tikrųjų galime tomis priemonėmis užtikrinti, kad reglamentai būtų įgyvendinami, būtų vykdomi. Pavyzdys. Šiandien savo iPad e galiu sekti kiekvieną skrydį pasaulyje. Technologinė prasme, iš tikrųjų, mes galime stebėti visą gyvulių transportą ir jeigu kas nors pažinėja sistemą, tai lengva labai bus nustatyti. Taigi sprendimas yra. Tačiau turiu pabrėžti, kad sprendimas negali būti vien tik tai e, vykdomas iš mūsų pusės, iš parlamento ir komisijos. Varsybės narės turi suprasti, kad tai turi, turi būti centralizuota kontrolės sistema, nes tai yra tarp tarp valstybinis klausimas e, ir situacija taip pat. Dėl keulių, visiškai, dėl paršavedžių keulių, aš visiškai pritariu, mes turėtume koordinuoti su prekybininkais siekiant užtikrinti gyvendinimą. Tačiau, na ir turiu jūs informuoti, kad organizavome konferenciją kartu su suinteresuotomis pusėmis ir prekybininkais, nes jie iš tikrųjų e, vietovėse gali padėti vykdyti reglamento reikalavimus. Ką galime padaryti, mes iš savo pusės darome. Mes naudojame savo kompetencijas visiškai ir mūsų pozicija e, vištų dėdeklių klausimų konfrontuojant su valstybės narėmis. Na, pateiksiu pavyzdį. Mes reikalavome, kad nebūtų pratestas terminas ir laikėmės tos pozicijos. Šį kartą dėl paršavedžių e, valstybės narės net ne, ne, ne, neprašo pratesti terminus, nes jos žino, kad tokio pratesimo nebus. Ir aš žinau, kad daugiausia valstybės narės dabar galvoja apie tai, kaip įgyvendinti reikalavimus. To mes ir norime. Netgi klausimais dėl finansavimo. Kaip žinote, kartais e, Tai kainuoja pinigus, mes raginame valstybės narės panaudoti struktūrinius fondus, kitas lėšas, kad būtų galima įvykdyti visus pakeitimus ir laikytis reikalavimų. Kai dėl vištų e, dedeklių, tai mes kasmet sustinkame su nacionaliniais ekspertais, kas mėnesį sustinkame su ekspertais ir e, jie tikina, kad e, bus laikomas reikalavimų iki metų pabaigos. Aš tikiuosi taip ir bus. Bet būtent tokią informaciją gauname iš valstybių narių. Ar jie tiesiog sako mums e, tai, ką norime mes girdėti, ar tai yra tiesa, aš nežinau. Negaliu dabar pasakyti, negaliu įskaityti kitų minčių. Tačiau aš pasitikiu valstybių narių profesionalizmu ir rimtumu, nes galų gale po 3-4 mėnesių, jeigu jie bus mums e, melavę, mes juos pagausime. Ir tai bus nacionalinio patikimo klausimas. Taigi aš e, esu įstikinęs, kad valstybės e, stengiasi laikytis reikalavimų ir jų teikiama informacija yra teisinga. Aš visiškai pritariu ponui Mikelsenui dėl transporto klausimų, kad reikia naudoti mokslinius argumentus ir kad kaltinti Europą e, viskuo yra toks sportas. Tačiau vėlgi mes čia priimame savo atsakomybę, priimame sprendimus ir nors pagal jų, kai kurios iš jūsų nesilaikome visų standartų, tačiau mes stengiamės daryti kaip, viską kaip galima geriau ir stengiamės įgyvendinti šias problemas, įgyvendinti reikalavimų laikymasi, kad patenkintume visus klausimus teikiamus mums per jūs, žmonių atstovus, žmonių, visų visuomenės grupių atstovus. Ir mes tengiamės rasti kažkokį veikiantį kompromisą. Dėl pana Hauslingo klausimo dėl GMO. Žinoma, bus taikinimo procedūra ir tikiuosi, kad rasime bendrą pagrindą sprendimui parlamente ir taryboje. Ir tikiuosi, kad tada galėsime patvirtinti tokį protingą sprendimą. Parlamentui pateikus savo poziciją, mes sakėme, kad pritarėme daugumą parlamento pozicijos aspektų. Dabar taryba rengia savo pasiūlymus su, su naujais elementais ir tai reikia aptarti ir su parlamento komitetais dėl planavimo. Kaip žadėjau, per diskusijas dėl naujoviškų maisto produktų aš žadėjau, kad pateiksime visiškai atskirą pasiūlymą skirtą klonavimui. Pasiūlymą atskirtą nuo naujoviškų maisto produktų. Vyksiu į aplinkos apsaugos komitetą ir klausiu jų, kaip jie norėtų elgtis toliau. Aš nenoriu užbėgti už akių. Aš siūlyčiau iš karto dabar diskutuoti apie naujoviškus maisto produktus, išskiriant klonavimą. Galbūt, nebent paliekant kai, kurias, kai kurios saugiklius. Ir po to reikėtų laukti vykstančio poveikio vertinimo rezultatų. Ir po to galėtume aptarti planavimo direktyvą visapusiškai. Tačiau aš Jums pritariu, kad negalime vykdyti procesą, kuris nieko nesibaigtų. Ir jeigu kalbėtume apie naujoviškus maisto produktus, tai būtų iniciatyva, kuri turėtų būti sėkminga. Aišku, aš nenoriu užbėgti už kelio jūsų sprendimams. Tačiau aš tikiuosi parlamento žalios šviesos e, ir reikėtų renkti dvi atskiras direktyvas maždaug po metų dėl antibiotikų ūkininkavime. Čia taip pat jums pritariu, piknaudžiaujamai naudoti antibiotikus negalima. Jeigu klausėtės, kai mes sakėme, ką mes sakėme, kai paskelbėme komunikatą dėl pasipriešimo mikrobams, tai yra vienas iš klausimų, kurį sprendžiame. Aš sakiau viešai ne vieną kartą, kad uh, rezistencijos uh, antibiotikams problema yra jų pernelyg dažnas naudojamas tiek e, žmonių gydimui, tiek gyvūnų gydimui. Ir kaip jūs sakėte, kad 90 mm, procentų gyvulių yra e, gydomi antibiotikais du kart per metus yra piknaudžiavimas, tai yra skandalas. Turiu priminti, kad jau dabar reglamentai sako, kad kai tokie medikamentai e, taikomi gyvuliams, turi dalyvauti veterinaras juos e, suleidžiant ir turi tai leisti daryti. Ar visada taip vyksta? Na, taip turi būti. Manau, manau kad e, atsakiau ir į pono Regnerio klausimą, kalbėdamas apie, atsakydamas į kitus klausimus. Ačiū. Bene, grazie. Ačiū komisarui už pirmuosius atsakymus. Jau daug, į daug klausimų yra atsakyta, todėl paprašyčiau e, kolegų, kurių yra 13, norinčių pakalbėti, e, sutilti jiems skirtą laiką. Antraip e, komisaras tikrai negalės atsakyti visus klausimus. Dabar žodis poniai Delanš. Ačiū. Ačiū pirmininkė. Na, aš e, anksčiau e, griežtai atsiliepiau apie e, komisaro pasisakymus dėl narvuose laikomų vištų. Na, nepaisant to, apie ką aš kalbėčiau, komisaras visą laiką sako, kad reikia geriau gyvendinti teisės aktus. Aišku, aš tam turiu pritarti. Bet visų pirma, E, reikia užtikrinti ES kontrolės mechanizmą ir pritaikyti e, geras sankcijas. Sankcijos tai yra ES e, akilo kulnas, kadangi būtent ES šalis yra atsakingos už e, sankcijų sistemą. Taigi, mano manimu, e, kol kas sprendimas dar nerastas, kaip būtų galima geriau gyvendinti teisės aktus. Manau, kad atsakymas glūdi geresnėje kontrolės ir sankcijų sistemoje. Norėčiau, kad jūs pasisakytumėt šiuo klausimu, kadangi Vėlgi, kaip jau minėta, e, tokio e, geriausio sprendimo dar e, nėra rasta. Šiandieną aš norėčiau pakalbėti apie dar vieną dalyką. Gaunu vis daugiau informacijos apie sukčiavimų atvejus gaminant maisto produktą. Nežinau, ar tai yra susiję su ekonominė krize, ar dėl to, kad, na, maisto gamintojai patiria vis didesnį mm, įtampą, tačiau yra sakoma, kad na, sukčiavimo atveju e, gaminant e, maisto produktus e, jų skaičius didėja. Pavyzdžiui, na, kiaušinių milteliuose aptinkama sunkiųjų metalų, galiu pateikti jums ir kitų pavyzdžių kurie parodo, kad iš tiesų tokių sukčiavimo atvejų skaičius didėja. Taigi norėtumėm sužinoti, ar jūs e, na, taip pat turite panašią situaciją, e, turite panašią informaciją ir ką e, komisija daro šios situacijos atžvilgio. Taip pat norėčiau sužinoti, ar pastarosiomis domis ir šiam klausimui yra skiriama dėmesio. Ačiū, dabar žodis ponui Karona. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau atkreipti komisaro e, dėmesį. Aišku, visų pirma, norėčiau padėkoti jam už, jam už tai, kad atvyko į šį posėdį. Bet e, šių metų sausio mėnesį e, Europos parlamentas šio komiteto iniciatyvą patvirtino rezoliuciją skirtą maisto produktų švaistimui. Šiame rezoliucijos pro, e, projekte yra kalbama apie įvairius dalykus, įskaitant ir e, tai, kad 2014 metais 2014 e, metai turėtų būti paskelbti ES metais kovojant su maisto produktų išvaistimu. Taigi matome, kad yra Laukiame taip pat ir komisijos iniciatyvų šiuo klausimu. E, Įvairius, įvairūs parlamentarai E, imasi iniciatyvų, kad e, būtų patvirtinti atitinkami e, projektai skirti kovai su maisto produktų išvaistimu. Taigi aš norėčiau sužinoti, ką ketina daryti komisija, kad 2014 metai tikrai galėtų būti paskelbti ES metais skirtais kovai su maisto produktų švaistimu. Na, dėl galimų teisės aktų šioje srityje galima pakalbėti vėliau. Ačiū ponui Karona. Dabar žodis Marijo Maginės, prašome. Uh, you, Chairman, you, um, I... Ačiū komisarė. Aš norėčiau užduoti klausimą dėl dviejų teisės aktų paketų. Uh, E, mes jų iš tiesų laukiame, bet kol kas dar jie nėra pateikti. Visų pirma, veterinarinių vaistų teisės aktai. E, jų pasirodymas turėjo būti numatytas šiais metais. Tačiau man atrodo, kad greičiausiai juos e, komisija pateiks tik tai kitų metų pradžioje. Yra vėluojama pateikti teisės aktus, neaišku dėl ko nes visą tai įtakoja ir veterinarinių vaistų e, pateikimą į rinką. Apskritai teisės akto projektas yra senas, taigi norėtumėm sužinoti, ką jūs ketinate daryti su šiuo teisės aktu. Galbūt jis galėtų pasirodyti anksčiau nei kitais metais. Antras klausimas. E, norėčiau pakalbėti apie tą keturių teisės aktų paketą, kuris apima gyvūnų sveikatos teisės aktą, augalų sveikatą, augalų reprodukcinę medžiagą ir kontrolės sistemą. Šiuo atžvilgiu matome, kad vėlgi komisija vėluoja pateikti teisėkuros pasiūlymus. E, jūs esate teisėkuros aktų inicijatorius, mes laukime jūsų pasiūlymų. Taigi aš norėčiau, e, kad komisija būtų aktyvesnė ir galbūt pateiktų tuos teisėkuros pasiūlymus, ko galima greičiau. Dėkuoju. Pone Garcia. Gracias. Senor komisario, eh, preguntas breves. Labai ačiū. Trumpi klausimai. E, gyvūnų gerovė. Ar galite pasakyti, kaip galima, galima paaiškinti griežtas ribas, kurios nustatytos? kai yra pervežami gyvūnai. Nežinau, kodėl reikia taikyti tik tai skerdykloms, į skerdyklas vežamiems gyvūnams reikalavimus, o ne kitur. 60 e, procentų kitų kelionių pervežimų yra ne, neapimama, pavyzdžiui, keulių atveju. dėl augalų apsaugos. Mes jau seniai laukiame atitinkamo teisėkuros pasiūlymo dėl e, gyvūnų, dėl augalų apsaugos. Matome, kad e, kai kurių augalų e, rūšių augintojai negali uh, deramai dirbti ir dabar e, netgi maži plotai kenčia ar e, retų kultūrų plotai kenčia nuo įvairių kenkėjų. Toliau. Ar jūs savo naujus teisės aktus e, dėl klonavimo ir naujo maisto ruošiatės įgyvendinti vienu metu, ar bus daromas skirtumas tarp gyvenimo datų? Labai ačiū dabar, ponia Polsen. Labai ačiū pirmininkė. Dėkuoju komisarui, kad pas mus atvyko ir sutiko atsakyti į klausimus dėl e, hygienos reikalavimų mažoms skerdykloms. Manau, kad e, nustatytos taisyklės yra gana lankščios, tačiau sąnaudos yra labai svarbus veiksnys ir tai, kaip jos yra padalyjamos. E, skerdyklos nuo naujų taisyklių labai kenčia ir manau, kad šiai sričiai reikėtų skirti papildomai dėmesio. Galbūt reikėtų pabandyti e, atkurti regioninės vietos skerdiklas, nes jų reikia. E, dabar e, gyvūnų apsaugos teisės aktai ir strategija. Labai svarbu užtikrinti stebėsenos sistemą ir numatyti sankcijas, tačiau esu įsitikinusi, kad e, pagrindų teisės aktas, kuris labai panašus į maisto atitinkamą teisės aktą. Jeigu tokį turėtume teisės aktą, tai viskas uh, labai palengvėtų, reikėtų turėti pagrindų teisės aktą dėl gyvūnų gerovės ir jame turėtų būti išdėsti pagrindiniai principai bei nurodyta, kas atsakingas už ką. Tai labai palengvintų mūsų darbą ir stebėseną bei sankcijų taikymą dėl e, stebėsenos ir kontrolės. Tikiuosi, kad bus numatyti esminiai elementai. Pavyzdžiui, jeigu bus numatytas 50 e, metų pereinamasis laikotarpis pokyčiams įdėkti, tai komisija turės teisę e, inspektuoti ir gauti labai aiškius atsakymus iš valstybių narių dėl to, kiek prireiks e, laiko įgyvendinti naujiems reikalavimams. Dabar reikia laukti, kol įsigalios teisės aktai, iš anksto nieko negali daryti, bet komisija galėtų turėti galimybę anksčiau pradėti jau veikti. Labai ačiū. O ponas Torfman. Ačiū pirmininkė norėčiau pakalbėti apie gyvulių transportavimą. Norėčiau pritarti jūsų pozicijai, nes e, manau, kad e, labai svarbu e, užtikrinti gyvūnų e, gerbuvi netgi juos transportuojamų. Tai priklauso, pavyzdžiui, ir ne tik nuo transportavimo laiko, bet ir nuo pačios e, transporto priemonės. E, pavyzdžiui, jeigu mes dabar e, numatysime tą privalomą 8 valandų gyvulių transportavimo laiką, tai gal netgi e, nežinau, ar prisidėsime prie to gyvūnų gerbuvio užtikrinimo. Dabar norėčiau prisiminti e, tai, kas vyksta e, Italijoje. Italijoje bitininkai susiduria su varozės viruso protrukiu. Ir Europos parlamente neseniai buvo patvirtintas pranešimas dėl bitininkystės. E, yra e, ten kalbama apie e, vaistų naudojimą bitininkystėje, tam tikros rūkšties naudojimą. Tačiau Italijoje dėl to kilo labai daug problemų, kadangi tas vaistas niekada nebuvo na, registruotas kaip veterinarinis vaistas. Dėl tos priežasties e, šis vaistas rūkštis negali būti naudojama, e, naudojamas e, varoziai kovoti ir dėl tos priežasties na, kyla labai daug problemų Italijos bitininkams. Nežinau, ar komisaras žino apie šią problemą, tačiau norėčiau sužinoti, ką jis apie tai mano. Dėkuoju. Bardzo dziękujemy. Labai ačiū ponia Rainers ir paskui kiti. Labai ačiū. Norėčiau padėkoti, kad atvykote pas mus. Manau, kad galime tikrai užmėgsti labai gerą dialogą su jumis. E, porą klausimų. Pirmasis susijęs su jūsų ankstesnėmis mintimis apie antibiotikų uh, naudojimą. Jūs sakėte, kad jie turi būti naudojami tik tai tada, kai juos, e, e, kai, kai, kai dirba veterinarijos gydytojai. Bet kaip dėl didelių. Kaip dėl. Uh, prognozavimo, ar gali ūkininkas numatyti, kad iškart, kad susirgs gyvulys ir kaip tada su tais antibiotikais, ar galima e, juos e, naudoti, nes e, jeigu gyvulys karščiuoja, tai reikia labai greitai tuos antibiotikus jam suduoti. Pavyzdžiui, karvių mastito atveju. Ir taip pat mes neminėjome to, kad per pastarosius keletą metų e, e, maiste atsiranda PCP, tai yra kiaušiniuose ir kitur, tai nėra tik Europos problema. Tai yra ir kitų šalių problema. Kaip jūs spręsite šią problemą, jeigu numatysime mažesnės ribinės vertės ir sakysime, kad E, kai kurie elementai nebekenkia gyvūnams, tai kaip iš e, vartotojų apsaugos perspektyvos tai vertinti? E, reikia numatyti, kad ūkininkai nebūtų baudžiami. Ganykliniai gyvuliai reiškia, kad yra nustatytos kitos sąlygos, taigi koks būtų sprendimas? Pone Ajuso ir paskui ponas e, Nikolesu. Labai ačiū pirmininkė, dėkuoju komisarui už jo paaiškinimus. E, jūs tikriausiai žinote, kas man aktualiausia, ne pirmą kartą kalbu. Mes e, turime labai griežtus teisės aktus gyvūnų gerovės srityje, pesticidų vartojimo, GMO srityje, e, naujo maisto srityje ir panašiai. Bet e, beveik visi mūsų importuojami produktai netitinka tų taisyklių. Mūsų produktai yra brangesni, o importuojami pigesni produktai, kurie e, išauginti ar pagaminti nesilaikant taisyklių. Mes e, žinome, kad buvo neseniai pripažinta, kad uh, kai kuriuose importuojamuose produktuose buvo šešis ar net daugiau kartų pesticidų negu kad Europos Sąjungos, e, sąjungo išauginamose kultūrose. E, kitas klausimas - kiaušiniai. Jie yra importuojami. E, importu, uh, E, kiaušėjų iš tų laikomų 35 kvadratinių centimetrų narvuose. E, taigi, kodėl ES nesima aiškinti vartotojams, e, kodėl, pavyzdžiui, nepaaiškina, kad mes gaminame brangiau maistą, bet jis yra kokybiškesnis. Ir kodėl nepadaryti taip, kad gamintojai, kurie uh, nesilaiko e, reikalavimų, negalėtų eksportuoti į Europos Sąjungą. Paprasčiausiai galima būtų uždaryti sienas ir neįleisti tokios produkcijos ir tokiu būdu padėti mūsų ūkininkams. Jūs e, taip pat, aš taip pat noriu paprašyti, kad į mano klausimą būtų atsakyti. Labai ačiū, ponas Nikolesku. O toliau, ponia Korozamūra. Pan poseł Nikolescu. Ponas Nikolescu. Jo nėra. Tuomet pana Koras Zamūra. Ačiū, ponia pirmininkė. Labadiena, ponia komisarė. Mano klausimas yra apie tai, ką jūs ką tik minėjote. Apie tabako produktų direktyvos peržiūrą. Malonu buvo išgirsti, jog peržiūros metu nebus padaryta tam tikro poveikio tabako augint vartotojams. Mm, būtų gerai, kad tai būtų, nes jie sukuria daug darbo vietų e, regionuose, kuriems taikoma konvergencijos tikslai. Tai yra nedarbas yra didesnis negu ES vidurkis. Čia suteikiama daug darbo vietų tokiose vietovėse kaip Estremadura, Ispanijoje, kur nedaug kitų e, kultūrų gali būti auginamos. Taigi noriu paklausti komisijos nario, ar jūs atsižvelgėte į tai, kokias drastiškus pokyčius šios reformos gali veikti visiems dalyvaujantiems gamybos ir rinkodaros grandinėje. Ar nemanote, kad reikia stengti sukurti stabilų teisinį pagrindą Europoje, ar bent jau susilaikyti nuo pasiūlymų be teisinių, ne, be, be mokslinių pagrindų. Kitaip mes e, pažeidžiame proporcingumo principus. Ačiū. 4.30 komisijos narys turės išeiti, todėl kitus prašau kalbėti kaip galima trumpiau. Toliau ponas Bovė. Pabandysiu trumpai. Kalbėsiu bendrai. Šiandieną komisija kalbėjo apie pasiūlymus, bet jie visi e, žengia tą pačią linkmę supaprastinti visus reikalavimus, bet mane stebina tai, kad tuo pačiu metu matome, kad diskusijos yra renacionalizuojamos. Numatoma e, daugiau galių suteikti valstybėms narėms, bet tai kelia pavojų, kad pavyzdžiui bus pradėti kultivuoti GMO ir panašiai. Mes turime užtikrinti tikrus europinius teisės aktus. Pavojinga yra viską perkelti valstybės narės. Pasižiūrėkime į pesticidus. Šiandieną veikia ES teisės aktai, bet e, vienininkystėje. E, e, Vaisių auginimo sektorija yra e, galimybė naudoti tam tikras kultūras, kai kas naudo, tam tikras priemonės, kai kas naudoja tas priemonės, kai kas ne. Taigi nacionalizacija būtų pavojingas dalykas. Ir taip pat mes e, turime e, apsispręsti, ar mes e, sutinkame su augalų apsaugos E, agentūros e, poziciją iškilo interesų konfliktas, apie tai buvo kalbama e, biudžeto kontrolės komitete ir ar bus patvirtintos sąskaitos šios agentūros, siūloma nepatvirtinti jų ir labai aiškiai nu, pasiūsti signalą, kad mes norime užtikrinti skaidrumą visose srityse. E, klausimas yra e, ne, dėl, ne tas, ar neteisingai buvo panaudojamos lėšais, bet e, mintis yra ta, kad agentūra nedirba deramai, ji netitinka parlamento, nesilaiko parlamento reikalavimų dėl skaidrumo, taip pat nėra skaidri piliečių požiūrių ir šiandieną mes turime kalbėti iš esmės, ar tikrai jį vadovaujasi mokslininkų išvadomis. Jeigu e, nebus atsižvelgti šios dalykus, tai mm, parlamentas nepatvirtins e, sąskaitų šios agentūros. E, mano klausimai jau buvo iškelti. Aš norėčiau paklausti jūsų apie jūsų pasiūlymus, ar neketinate sugriežtinti reikalavimų dėl invazinių rūšių nes kai kurios iš jų gali būti pradėtos auginti kaip komercinės kultūros. E, aš nekalbu apie gyvūnus, bet augalai gamtoje kelia vis daugiau problemų ir ar komisija neketina imtasi priemonių. Jūs taip pat kalbėjote apie e, hygienos reikalavimų peržiūrėjimo. Yra dabar nustatytos tam tikros sąlygos, tai reiškia, kad e, galima taikyti kolektyvinės specifikacijas e, dokumentus ir jeigu bus pakeista tvarka, tai smulkiems gamintojams būtų daug problemų. Ir ar, aš, ar jūs ketinate e, lankščiau taikyti naujus reikalavimus hygienos srityje? Dėkuoju, panie Pšenčionsui. Pani... Ačiū, ponia pirmininkė, ponia komisijos nariai. Mane šiek tiek e, nerima kelia jūsų požiūris dėl pozicija jūsų dėl e, gyvulių transporto ar dėl 8 valandų e, limito ar bet kokio limito. Manau, kad gyvulių vežimas yra brangus ir, aišku, už tai turės sumokėti vartotojai, nes jie turės brangiau mokėti už mėsą nes viską reikia kažkur, kažkam reikia sumokėti už tą transportą. E, jeigu transportuojame tolimus atstumus, e, tai yra brangu, nes trunka ilgai. Todėl reikia dar gerai pasvarstyti iš naujo, ar galima tokį limitą nustatyti. Taip pat E, yra galimybė e, aktyvuoti kaimo vietovės. Jeigu, e, aišku, apribuosime vežimo laiką, tuomet perdirbimo, reiškia, gamyklos turės būti arčiau ūkininkų. Aišku, kad reikia daug dalykų atsižvelgti nustatant tokius reglamentus, tačiau vis tiek turėtume rasti sprendimą ribojant gyvūnų vežimo laiką, nes aš, aš dabar e, rengiu pranešimą dėl gyvulių režimo ir priešingai nuo komisijos pasiūlymų, kur e, dabartinėme reglamente pasakyta, kad būtų apribuotas vežimo laikas. Rezultatas priešingas. Vis daugiau gyvulių vežama ir tai yra didėjanti problema, todėl dabartiniai sprendimai nėra geri, geri ir vietoj to, kad atmestume pasiūlymus, reikia juos persvarstyti. Ačiū. Toliau, ponia Gerling. Ir toliau komisijos narys atsakys. Pabandysiu, kaip galima trumpiau. Dėkoju ponui Daliui už atvykimą pas mus. Aš neatsipriešinėsiu dėl to, ką minėjau anksčiau. Tai yra tai susijęs su gyvulių transportu ir moksliniais duomenimis dėl konkrečių e, vežimo, arklių vežimo sąlygų. Yra dar daug diskusijų, aišku, šiuo klausimu, tačiau nėra diskusijų dėl arklių ypating, arkliams reikalingų ypatingų sąlygų. Jūsų ataskaito apie gyvulių transportą ir aš neseniai beje lankiausi EFSOje ir kalbėjausi su ekspertais, kurie patvirtino, kad arkliams reikalingos kitos sąlygos. Todėl prašau jūsų persvarstyti 8 valandų limitą šiai gyvulių kategorijai. Aišku, nereiškia, tai nereiškia, kad e, atsivers spraga kitiems gyvuliams, tačiau norėčiau, kad šie gyvūnai būtų traktuojami atskirai, nes yra daug įrodymų, kad taip yra. Be to, yra daug įrodymų, kad e, arkliai skerdimui vežami nuo, iš, iš Europos rytinių šalių ir tai reikia sustabdyti. Antras klausimas buvo dėl GMO. Jūs e, pan, panaudojate uh, žodžius sutaikinimo procese, kas uh, reiškia skirtingus dalykus įvairiose institucijose, tačiau, kiek žinau, Danija atmetė bet kokias galimybės dėrėtis dėl uh, šio paketo, todėl sutaikinimo procedūrų neturėtų būti taikoma. Norėčiau uh, išgirsti, kas tiksliai vyks toliau ir ar iš naujo bus taryboje svarstomas šis paketas. Ačiū. 21 asmo uždavė klausimus. Pone komisarė, prašom dabar atsakyti. Thank you very much. Ačiū. Dėl sukčiavimo gaminant maisto produktus. Iš tiesų mes e, e, nežinojame, kad taip e, dramatiškai didėja sukčiavimo atvejų skaičius. Visai neseniai, pavyzdžiui, na, buvo užfiksuota, kad pramoninė druska buvo naudojama tam tikriems maisto produktams gaminti Lenkijoje, kurie vėliau buvo importuojami į Čekiją, eksportuojami į Čekiją. Aš laikausi nuomonės, kad e, na, mes nulatos turime būti budrus, kontroliuoti ir kovoti su sukčiautojais. E, aišku, e, sukčiavimo atveju pasitaikys. Ne tik tai kalbant apie maisto produktų gamybą, tačiau ir kitose sektoriuose. Todėl Dėl tos priežasties mes neturime kitos galimybės, bet tik kovoti su e, šiuo reiškiniu. Toliau dėl švaistamų maisto produktų. Aš bendradarbiauju su e, komisaru Patočniku e, dėl, maisto, dėl atliekų iš maisto produktų ir ketiname parengti komunikatą šiuo klausimu. Atliekos iš maisto produktų yra labai svarbus klausimas, nes e, per metus e, kiekvienas žmogus E, generuoja 180 kg atliekų iš maisto produktų. Taigi tai taip pat įtakoja ir ekonomiką, tai yra klausimas, kuris liečia daug dalykų. Su komisaru Patošniku dalyvavimo konferencijoje, konferencijoje šio klausimu, toje konferencijoje dalyvavo daug suinteresuotų asmenų. Na ir iš tiesų mes uh, pasisakome už tai, kad e, na, būtų mokami mūsų piliečiai apie atliekas. Tarkim, e, e, Visų pirma, reikėtų pagalvoti apie maisto produktų ženklinimą. Geriausia suvartoti tą produktą iki tam tos arba šis produktas e, tinkamas galioti iki E, paskutinis pasisakymas yra susijęs su kokybė, o pirmasis e, yra susijęs su tuo, kad e, na, žmogus turėtų suvartoti tą produktą e, iki tam tikros datos dėl sveikatos priežasčių. Antrasis pasisakymas e, - geriausia vartoti iki tam tos datos reiškia, kad po tos datos produktas praras tam tikras savybės. Na ir komisija ketina 2013 e, metais pateikti teisėkuros pasiūlymų šiuo klausimu mes laikomės nuomonės, kad e, būtent tuo metu reikėtų pateikti tuos teisėkuros pasiūlymus. E, tie pasiūlymai bus e, parengti atsižvelgiant į egzistuojančius teisės aktus, pavyzdžiui, dėl EMR. Komisija nori taip pat sužinoti, uh, ar mes galėtumėm inicijuoti tyrimą dėl e, tam tikrų e, vakcinų e, naudojimo veterinarijos rytyje. Taigi tokia iniciatyva verta dėmesio. Dėl gyvulių transportavimo. Mes norime vadovautis moksliniais įrodymais kuo geriau. Ir Aš dabar, aišku, leidžiuosi į detalės, bet man taip pat kyla klausimas e, dėl tam tikrų limitų numatymo. Kai kuriais atvejais reikia atsižvelgti ir į tokius dalykus kaip e, kilmės e, nurodymas. Be to reikėtų pasižiūrėti, na, kaip vystėsi pramonė pastaraisiais metais ES, nes matome, kad, pavyzdžiui, skerdyklos tampa vis didesnės, mažos skerdyklos nutraukia savo veiklą. Na, su kokiais pasisakymais aš tikrai nesutikčiau, nesu bet jas mes matome pastaraisiais metais. Taigi, aišku, visą laiką reikia būti atsargiems, galvojant apie idealią situaciją, apie tai, ko mes pageidautumėm ir tai, ką galime gyvendinti praktikoje. Ir šiuo metu yra iš tiesų e, nerekomenduotina numatyti kažkokius specialius e, reglamentus, kuriuose būtų kalbama apie transportavimo laiką ir taip toliau. Mes dabar pagalvokime apie E, geriausią sprendimą, e, kuris būtų galimas e, lengvai, kurį būtų galima gyveninti lengvai praktiką, panaudojant technologijas. Toliau yra, buvo kalbėta apie gyvų, gyvulių sveikatos teisės aktus. Kaip jau minėjau, mes pritarėme jūsų pasisakymams, kad teisės aktuose reikalingas lankstumas galvojant apie gyvulių sveikatą ir kad reikia orientuotis ne į konkrečias procedūras, bet į rezultatą, kurio mes norime pasiekti. Dėl pervežimo laikotarpio vėlgi e, norėčiau su jumis pritarti, kad mes turime pasimokyti iš sukauptos patirties, e, pavyzdžiui, dėl e, paršavedžių keulių, dėl vištų, dedeklių. E, E, na, man iš tiesų nekyla problemų dėl e, to ilgo transportavimo laiko. Bet jeigu mes tokį dalyką leisime, tada turi būti numatyta kiekvienoje šalyje kažkokia įgyvendinimo programa. O komisija turėtų stebėti, kad e, valstybės narės laikosi tų gyvenimo programų. Tik tokiu atveju mes e, e, galėsime užtikrinti, kad galiausiai visos šalis tinkamai gyvendina teisės aktus. Na ir tik tada, jeigu e, na, galėtumėt kaltinti komisiją, jeigu jinai reikiamų momentų nesimtų veiksmų. Komisija e, na, negali kol kas dabar imtis veiksmų, kol nesibaigė perinamasis laikotarpis ir kol valstybės narės dar negyvendino teisės aktų. Dėl atsparumo mikromoms, e, bičių klausimas ir nikotidinoidai. Kalbėjo kolega iš Italijos e, šiais klausimais. Na, mes iš tiesų gavome informaciją apie susidariusią situaciją ir ėmėmės veiksmų. E, paprašėme, kad EFSA atliktų analizę, išanalizuotų situaciją, e, taip pat ar na, Bet kalbant apie veterinarinius vaistus, ar buvo naudojamos tinkamos e, dozės. Ir tikimės, kad EFSA pateiks savo nuomonę greitai. Dėl dioksinų ir kiaušinių. Valstybės narės labai jautri reaguoja į šį klausimą. Uh, yra taikomos griežtos kontrolės e, programos įvairiose valstybėse narėse. Taigi mes stebime situaciją ir e, na, mes e, gavome informaciją iš Vokietijos, kur pereitais metais kilo problema dėl dioksidų kiaušiniuose. Na ir galima sakyti, kad po to Vokietija nedelsiant ėmėsi veiksmų. Ir per trumpą laiką problema buvo išspręsta. Dėl produktų importo iš trečiųjų šalių. Iš tiesų klausimas yra labai aktualus, apie tai kalbėjo ponia Ajūso. Mes laikomės nuomonės, kad vadovaujantis PPO taisyklėmis mes negalime pasinaudoti mūsų teisės aktais ir užkirsti kelią e, tam tikrų maistų, maisto produktų importų iš trečiųjų šalių. Todėl reikėtų e, na, pritarti tam, ką sakė e, parlamentarė, kad kalbant apie mūsų gyvūnų sveikatos teisės aktus, jie ne tik yra susiję su gyvūnų sveikata, bet ir su maisto produktų kokybė. Ir būtent apie tai turėtumėm informuoti žmonės. Dėl tabakų produktų Vėlgi, jūsų pastebėjimai yra teisingi, kad e, kalbant apie tabaką, tabako auginimą ir tabako produktų direktyvos peržiūrą, tai mes um, galvojam apie visas mūsų direktyvos peržiūros pasiekmes e, poveikio įvertinime. Tabakas e, kenkia mūsų sveikatai, labai daug žmonių miršta e, būtent dėl tabako produktų naudojimo. Ir toks žmonių praradimas yra didžiulis ekonominis praradimas. Uh, Taip pat na, tai ženkliai takoja ir mūsų e, sveikatos apsaugos sistemas. Dėl e, genetiškai modifikuotų organizmų. Dėl šio klausimo komisija ėmėsi veiksmų, e, gavusi 12 valstybių prašymą Ir mes laikomės nuomonės, kad na, mūsų rengiamas pasiūlymas yra geras. Kodėl? Todėl, kad e, kalbant apie įvairias šalis, e, jų atžvilgių reikia priimti specifinius e, sprendimus susijusius su GMO auginimu. Nemanau, kad tai galėtų kelti problemų. E, tai yra, jeigu pavyzdžiui GMO e, galėtų būti daugiau auginami e, viename ar kitame regione. Na, Europos Sąjungoje GMO jau egzistuoja ir tokių genetiškai modifikuotų organizmų ateityje bus tik tai daugiau, nes Europos Sąjunga iš tiesų susiduria su E, problemomis susijomis su, susijomis su apsirūpinimu maisto produktais. Taigi šis klausimas turi būti sprendžiamas ir aš norėčiau kreiptis į vis, visus, kad e, šis klausimas turėtų būti analizuojamas objektyviai, atsižvelgiant e, į atsižvelgiant į visus saugumo bei aplinkosaugos dalykus. Na, kai e, pradėjau darbą kaip komisaras, aš pasakiau, kad aš pasisakau už inovacijas, tačiau tos inovacijos turi būti atsakingos, e, užtikrinančios saugumą ir naudą visuomeniai. Ir būtent to mes siekiame šiuo metu. Dėl EFSA ir skaidrumo. Turiu pasakyti, kad e, na, jau mes padarėme daug, kad EFSA veikla būtų skaidri. Ir, na, kai tik tai pradėjau dirbti komisaru, e, EFSA ir skaidrumo klausimas buvo akcentuojamas. E, ir aš galiu pasakyti, kad iš tiesų darau viską, kad EFSA veikla būtų kuo skaidresnė. Pati e, Europos maisto saugos agentūra ėmėsi visų priemonių, kad na, jos veikla taptų skaidri. Aišku, na, kai kuriais atvejais kyla problemų, nes žmonės lieka žmonėmis. Bet mes darome viską, ką galime, kad e, EFSA e, taptų skaidresnė. Ne iš kitos pusės EFSA agentūra yra nepriklausoma e, struktūra, dėl tos priežasties mes kaip komisija negalime nustatyti, kas, kas e, turėtų dirbti valdyboje ar ne. Taigi, aš manau, kad e, šiuo atveju yra svarbus skai, neskaidrumas, bet skaidrumo suvokimo aspektas. Šiuo atveju mes nekalbame apie faktus, bet apie E, mūsų piliečių pasitikėjimą e, EFSA agentūrą, kad jeigu ji priema sprendimus, ji turi atsižvelgti daugelį dalykų. Taigi, Aš žinau, e, kokius, kokias iniciatyvas mes turime gyveninti šiuo atžvilgiu, nes šis klausimas iš tiesų yra labai aktualus. Invazinės rūšis. E, komisaras Patočnikas e, užsiema šiuo klausimu. Mes nuolatos e, diskutuojame dėl to, kas galėtų būti padaryta šioje srityje. Dėl mažesnio pesticidų naudojimo mes bendradarbiaujame su pramonės atstovais, su ūkininkais ir tikiuosi, kad na, mes parengsime nedelsiant ataskaitą šiuo klausimu. Dabar dėl ateities veiksmų ir dėl GMO pasiūlymo. Vėlgi, Europos parlamentas pateikė savo nuomonę labai aiškiai. E, balsavo dėl savo rezoliucijos projekto. Tuo tarpu taryba vis dar turi apsispręsti dėl savo pozicijos, kadangi kol kas tos pozicijos nėra. Kovo mėnesį E, pereitą kovo mėnesį taryba kol kas nesugebėjo susitarti, todėl mes kol kas nežinome, e, ar šis klausimas bus sugražintas e, į tarybos darbo atvarkę birželio mėnesį. Tuo atveju greičiausiai taryba galės na, parengti savo poziciją, o tada jau reikės derinti tarybos ir parlamento poziciją ir ieškoti kažkokį bendrą vardiklį. Taigi tiek būtų dėkoju. Dėkujame, panė komisija. Labai ačiū komisijos nariui. Nebeturime laiko kitiems klausimams e, komisarui. Tiek te galėjome e, pateikti, bet tikiuosi, kad komisaras greit pas mus vėl apsilankys, galėsime toliau su juo diskutuoti. Dar kartą labai jums ačiū. Parą sekundžių. E, vienos minutės pertrauka dabar techninė. Proszę Państwa, przechodzimy do głosowania. Przygotowujemy karty wyborcze, karty do głosowania. Ponios ir ponai, e, o dabar jau reikės balsuoti, pasirenkite balsavimo korteles.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 Ponios ir ponai, e, posėdis tęsiamas, balsuojame. Pirmasis balsavimas dėl e, pranešimo projekto, kurį parengė Luis Kapolios Santos dėl e, dalinio reglamento 603-2009 keitimo. Tai yra tiesioginės išmokos ūkininkams. Pirmininkas. Uh, nutraukė savo mintį. Ar galime tęsti darbą? Taigi tęsėme. E, pereikime prie balsavimo, kaip sakiau. Pirmasis klausimas - pranešimo projektas. E, jį parengė Luis Manuel Kapulas Santos, e, tarybos reglamentos 23.2009 dalinis keitimas. Reglamentas yra dėl tiesioginių išmokų ūkininkams 2013 metais. 14 pateikta pakeitimų. Jie yra įtraukti į e, balsavimo sąrašą. Biudžeto komitetas yra pateikęs savo nuomonę ir rekomenduoja pritarti komisijos pasiūlymui. Ar pranešės norėtų prieš balsavimą pasakyti? Prašom. Dėkui, pirmininkė. Balsuojame pirmą kartą dėl bendrosios žemės ūkio politikos reformų paketo. Šis reglamentas yra labai techniškas, bet labai svarbus. Mes turime išlaikyti pereinamąjį laikotarpį. Aš savo pasiūlymuose dėl pakeitimų ir kituose pakeitimuose atsispindi e, susirūpinimas e, visų valstybių narių Taigi tikiuosi, kad mano pranešimas ir pakeitimai, e, už kuriuos esu dėkingas, padės užtikrinti ramų pereinamą į laikotarpį tarp dabartinio modelio ir naujosios žemės ūkio politikos. Esu dėkingas visoms tarnyboms, sekretoriatui ir komisijai už visą paramą rengiant šį pranešimą, kuris, kaip sakiau, yra labai techniškas. Labai ačiū pranešėjai. Dabar balsuojame, ar pasirengę esate balsavimo kortelės. Septintasis pakeitimas, prašom balsuoti elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Matote rezultatą, aš e, ne aiškinsiu, ar priimtas ar ne. Aš tik pasakysiu, ar priimtas ar ne pakeitimas. Šis atmestas. Aštuntasis pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Priimtas. Dėkuoju. Devintasis. Balsuojame. Balsuojame. Baigėme. Atmestas. Dešimtasis. Balsuojame. Baigėme. Priimtas. Vienuoliktasis pakeitimas. Prašom balsuoti. Baigiame. priimtas. Pirmas straipsnis, e, ketvirtas A naujas. Ponios Maginės, dar žodinis pakeitimas, prašom. Dėkui, pirmininkė. Žodinis pakeitimas susijęs su 68-69 straipsniais. Tekstas nėra visiškai toks pat kaip dokumente, tai aš jums paskaitysiu tą tekstą. Uh, Aštuntas punktas. Iki 12 metų rūpiučio pirmos ar e, likus mėnesiui iki paskelbimo apie e, sprendimą pagal 69 straipsnio pirmą dalį e, galima peržiūrėti ir nuspręsti, kad nuo 2003 metų ir taip toliau. Toliau valstybės narės gali nuspręsti, E, iki 2009 metų 1 rūpiučio, 10 metų rūpiučio 1 dienos, 11 metų rūpiučio 1, 12 metų rūpiučio 1 ar praėjus mėnesiui po paskelbimo e, tais metais, kai buvo priimtas sprendimas ir taip toliau. Ar pranešėjas nori pasisakyti šiuo klausimu? Taip, pirminkė pasakysiu tik, kad aš pritariu tam pakeitimui. E, gerai, dabar jau pradedame balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Dvyliktasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Priimta. 13 pakeitimas. Balsuojame. Dėkuoju, baigėme. Priimta. Kitas 14 pakeitimas. Balsuojame. Baigiame. Dėkuoju. Dabar balsuojame dėl teisėkros pasiūlymo su pakeitimais. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Toliau teisėkuros rezoliucijos projektas. Prašom balsuoti. Balsavimas baigtas. Priimta. Balsuojame dėl sprendimo pradėti darybas su taryba e, pagal pirmojo svarstymo susitarimą. Prašom balsuoti. Tuoj balsuosime. Mm, balsavimas baigtas. Priimta. Kitas balsavimas. Džeimso Nikolsono pranešimas dėl savanoriško jautino ženklimo, ar nori pranešėjas tarti žodį? Prašom. Dėkuoju, pirmininkė. Šiandieną turime galimybę balsuoti dėl nuomonės, dėl jautinos ženklimo. Buvo atidėtas balsavimas, perkeltas iš e, praeito posėdžio, nes komisija šiek tiek pakoregavo savo pasiūlymą. modifikacijos yra susijusios su deleguotojų aktų įgyvendinimu. Tai gana techninis dalykas. E, man atrodo, kad yra patenkinami pasiūlymai, bet aš pateikiau dar du pakeitimus dėl sankcijų. Atsižvelgdamas į naują pasiūlymą, tikiu, kad sankcijos turi būti siemos su deleguotaisiais aktais, kad parlamentas turėtų galimybę kontroliuoti ateityje šie klausimą, nors kokiu mastu. E, truputėlį trumpam stabdau balsavimą, pirmininkas grįžo. Dešimtoji pastraipa. Balsuojame elektroniniu būdu. Balsavimas baigtas. Atmesta. 23. Kas už? Tiksliau balsuojame elektroniniu vėl būdu. Balsavimas baigtas, priimta. Ketvirtasis. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Patvirtinta. Balsuojame dėl 25 pakeitimo. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Balsuojame dėl 26 pakeitimo. Ar visi balsavote? Pritarta. 27, 28 pakeitimas. Balsuojame dėl jų abiejų. Taigi balsuojame dėl 27 ir 28 pakeitimo abiejų. Balsavimas baigtas. Atmesta. Balsuojame dėl 60 pakeitimo. Balsavimas baigtas. Atmesta. 29-30 pakeitimas balsuojame dėl jų kartu. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Atmesta. Penktasis pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas pritarta. 31 pakeitimas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 32 ir 6 pakeitimas. Balsuojame dėl jų kartu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Tada balsuosime dėl 34-35 pakeitimų kartu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 33 ir 7, atsiprašau, 33 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 37 pakeitimas. Basavimas pradedamas. Basavimas baigtas. Atmesta. 40 pakeitimas. Kas basuojame? Balsavimas baigtas. Atmesta. Aštuntasis pakeitimas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 36-42 pakeitimas. Balsuojam dėl jų abiejų. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 39-41 pakeitimai balsuojame dėl jų abiejų. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 43 pakeitimas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas, atmesta. 44 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Keturiasdešimt septintas pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 49 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Penkiasdešimtas pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Atmesta. Penkiasdešimt trečias pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 55 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 61 pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 62 pakeitimas. Balsavimas pradedamas, balsavimas baigtas, pritarta. 57 pakeitimas. Balsuojame. Pritarta. Periname prie konstatuojimų įdalių. Pirmasis pakeitimas. Balsuojame. Balsavimas baigtas. Pritarta. 11-12 pakeitimai. Balsuojame dėl jų abiejų. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 2 ir 13 pakeitimas. Dėl antrojo 13 pakeitimo balsuojame kartu. Balsavimas pradedamas. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pritarta. Pereikime prie 58 pakeitimo. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. Trečiasis pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Pritarta. 15 pakeitimas. Balsuojame. Pritarta. 59 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Pritarta. Ne. Taip, pritarta, sako pirmininkas. Ketvirtas pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. 16 pakeitimas. Atsiprašau, balsuokime dėl 19 pakeitimo. 19 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. 20 pakeitimas. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Pritarta. Ir galiausiai 21-22 pakeitimas, dėl jų balsuojame kartu. Balsavimas pradedamas. Balsavimas baigtas. Atmesta. O dabar balsuosime dėl viso nuomonės projekto. E, su pakeitimais. Ar visi balsavote? Pritarta nuomonės projektui. Sveikiname Luisą. No. Osbalėt. Ne, aš atsiprašau, sumaišiau nuomonės referentus. Seržio Kortierės turėtumėm pasveikinti su nuomonės projektu. Ne, ir vėl suklydau. Na, nesvarbu. Dėkoju nuomonės referentui. Allora, adesso, colleghi, abbiamo una... Gerbiami kolegos, dabar e, turėtume organizuoti diskusijas už uždarų durų. E, turėtumėm kalbėti apie E, ūkininkavimui nepalankės vietovės komisija turės pateikti mums duomenis. Dėl tos priežasties norėčiau paraginti, kad asmenys, kurie nėra Europos parlamento nariai, e, kad jie paliktų posėdžių salę. Invitiamo la, tutti quelli che non sono membri. Gerbiami kolegos, e, posėdžio salėje lieka tik tai Europos parlamento nariai. Visi kiti turi e, palikti posėdžių salę, nes e, mes dabar turėsime organizuoti diskusijas su komisija dėl biologinių fizinių kriterijų, kuriais yra nustatomos ūkininkavimui nepalankios viestovės. Tai ši informacija ir diskusijos turėtų vykti už uždarų durų. Taigi e, posėdžių salėje lieka tik tai Europos parlamento nariai, taip pat ir e, frakcijų darbuotojai.